į posėdį, jei nėra prieštaraujančių, perduosiu patvirtintas rezoliucijas jų adresatams. Baigiame plenarinį posėdį. Ačiū visiems, taip pat pirmininkai dėkoja vertėjams.